Dear colleagues, dear guests, uh, may I welcome you to our afternoon. Kolegos, mėly svečiai, sveiki atvykę į mūsų popietinį posėdį. Prieš pradedant klausimą skirtą tarp instituciniam sustarimui dėl geresnio reguliavimo, noriu paprašyti leidimo paskaityti sprendimus, kuriuos prieėmė koordinatoriai. Pirmiausia, dėl paskirimų pane Ferrara bus pranešėja panaikinti Floriano Filipo parlamentinį imunitetą iš, dėl tesnių, tesnių tyrimo. Pane Hautala paskirta pranešėja dėl pono Česlovo Segerskio imuniteto atšaukimo jis prijungiamas šis prašymas prie ankstesnio atvejo, taigi tik vienas klausimas bus būtinas. Pana Hautala taip pat bus pranešė rengiant nuomonę dėl Europos Sąjungos konvencijos dėl neįgalių asmenių įgyvendinimo, ypač įtraukiant UNCPR pastebėjimų įtraukimą reikia gauti leidimą renkti savos iniciatyvos pranešimą dėl komisijos ataskaitos Europos parlamentui ir tarybai dėl kompensacijų e, e, e, išgaunant naftą ir dujas jūroje. Koordinatoriai taip pat sutarė surenkti Seminaras nacionalinis parlamentas kitų metų sausio mėnesį dėl dviejų pasiūlymų pakeičiančių sesų. Vienas iš jų yra skirias e, materialių prekių prekybą internete, o kitas dėl skaitinio turinio prekybos internete. Koordinatoriai sutarė pakviesti ombudsmenę į būsimą komiteto posėdį vieną iš būsimų posėdžių. Koordinatoriai sutarė, kad e, klausimai žodžiu dėl geriausio dėl interesų apsaugos bus parengtas 15 metų lapkričio mėnesio sesijai. Koordinatoriai sutarė įtraukti į komiteto darbo tvarkę vyksančio lapkričio 12 dieną klausimą dėl moterų valdybose. Prieš sustikimą su taryba, kuris įvyks gruodžio mėnesį. Jo tikslas yra išklausyti e BPO nuomonės ir kviesti Luksemburgo ir būsimos pirmininkaujančios valstybės, e, tai yra Niderlandų atstovus. Ir kviečiami ir komiteto nariai. Koordinatoriai sutarė pateikti klausimą žodžiu. Ai. E, šią temą, o formuluotę dar turės, reikės suderinti, naudojant raštišką procedūrą. Koordinatoriai sutarė surenkti kitais metais renginį, į kurį būtų kviečiama Europos patariamoji misija dėl civilinio ir saugumo sektoriaus reformos Ukrainoje ir svarbiausius asmenis ir pareigūnus vykdant teisingumo reformą Ukrainoje. Ir pagaliau ponia Delvo bus e, visateisė narė, o ponia Komodinikačia ir ponas Anderson bus pakeitiniais nariais e NPL darbo grupėje dėl poveikio darbo rinkai, skaitmeninimo ir uh, robotų sektoriaus plėtros pasakmė. Taigi tokie koordinatoriai sprendimai. Na, o dabar pirmas mūsų papietinės posėdžio dalies e, punktas. Kartu su Konstitucinių reikalų komitetu mes e, rengiame klausimus ir pana Hibner, Hubner noriu e, pasakinti taip pat ir suteikiu jai žodį. Labai ačiū, kadangi konstitucijų reikalų komiteto atstovų kalbėtojų nėra, tai aš e, pradžioje pakalbėsiu apie kai kuriuos ir esminius dalykus. Tikriausiai žinote, kad dabartinis tarp institucijų sutarimas dėl geresnės teisėkoros buvo patvirtintas 2003 metais, tai graži data, bet tuo metu Europa dar buvo visiškai kitokia, dar nebuvo įvykusi didžioji plėtra nebuvo ištikusi krizė, kuri palėtė daug reformų, ypač valdysenos srityje, Europos parlamento vaidmo, komisijos vaidmo pasikeitė, atsirado naujų kompetencijų. Mes e, pastaraisiais metais e, išgyvename didžiulius pokyčius funkcionavimo Europos Sąjungos ir labai svarbu mūsų komitetui yra tai, kad tarp institucinis susitarimas dėl geresnio, e, geresnės teisėkuros e, bus peržiūrėtas parlamentas e, daug kartų ragino tą padaryti. Susitarimas spręs nepaprastai svarbius mums Europos parlamentui klausimus. Dauguma iš jų yra aktualūs E, visam parlamentui dėl to Pavelas Svoboda ir aš sutarėme, kad aukščiausių politinių lygmenių Europos parlamente mes turėtume siekti patvirtinti savo poziciją sutarime. E, teisinių reikalų, konstitucinių reikalų komitetai vaidina labai svarbu vaidmenį ir e, reikia, kad jie būtų tampriai susijęti su visų darybų procesu. Mes savo komitetų vardu parengėme dokumentus, kurie išsako e, mūsų nuomonę dėl turinio. Pavelas Svoboda ir tas yra e, atsakingas už šį naują susitarimą tarp institucinį, tačiau Konstitucinių reikalų komitetas turi kompetencijų dar tarp institucinių uh, ryšių ir dėl e, sutarties įgyvendinimo, sutarčių įgyvendinimo ir e, jų veikimo įvertinimo ir dėl tam tikrų aspektų, išsamių aspektų mes turime kompetenciją e, įgyvendinant tarp institucinių susitarimą, kaip kad geresnis bendradarbiavimas teisėkuros procese, ypač paminėsiu tarp pensinį programavimą. E, mums labai svarbus daugiametis toks e, programavimas buvo surinkta klausimų. Gyfer Hofštatas yra vyriausiasis darybininkas e, dėl šio susitarimo ir mes matome, kad diskusijos tarp trijų institucijų rodo tarsi kad bus susitarta ir bus dėl to, kad būtų pagerintas tarp institucinis programavimas ir ypač taip sustiprintas daugiametis programavimas ir planavimas. Konstitucinių reikalų komitetas taip pat atsakingas už institucinės pusiausviros stebėseną sprendimų prieimų procese. Žiūrime į tai, kaip laikosi skirtingos institucijos kompetencijų, e, ypač dėl vienodo traktavimo parlamento ir tarybos e, principų laikymosi. Galima pasakyti, kad e, jau net ištisus dešimtmečius matome keistą konfliktą tarp parlamento ir tarybos dėl to, kas jeigu taip galima pasakyti, kam priklauso komisija. Ir reikia uh, užtikrinti, kad į komisiją būtų žiūrima vienodai. Taip pat mes vaidiname tam tikrą vaidmenį, žiūrėdami kitus institucinius principus, kaip kad skaidrumas, aiškumas, e, palankumas piliečiams, e, teisės aktų ES. Tai yra labai svarbus aspektas naujajame susitarime. Kartais mūsų kompetencija su jūsų komiteto pagrindė kompetencija dubliuojasi, tai yra teisėtumo, įstatymo viršienybės e, principai ir geresnės teisėkuros principai, tai yra kur mes e, veikiame kartu ir sieksime e, prisidėti prie šių jūsų komiteto kompetencijų, komiteto kompetencijų įgyvendimo teisėtumo klausimas labai aktualus. Ir taip pat mes norime užtikrinti, kad geresnė teisė, kuria būtų suprantama ne tik kaip mažesnis reglamentavimas, nes mažesnio reglamentavimo tikslas gali sukelti tam tikrų problemų ES piliečiams, nes reikia kalbėti ne tik apie teisės aktų atsiemimą ar pasiūlymų, bet taip pat ir apie pasiūlymą alternatyvų. Taip pat galvoti reikia, kaip sumažinti administracinę e, naštą ir turime tuo pačiu metu kalbėti apie pozityvę darbo tvarkę per e, demokratinę skaidrę procedūrą. E, teisės aktai yra reikalingi svarbiems dalykams užtikrinti, pavyzdžiui, bendrosios rinkos E, funkcionavimui, ES valdysenos geresniam funkcionavimui, eurozonos, e, siekiant geriau apsaugoti piliečių teisės ir skatinti ekonominį augimą, užtikrinti daugiau socialinio teisingumo. Manau, kad komitetai mūsų ir parlamentas e, norėtų, kad į turinį būtų žiūrime rimtai Dėl to reikia naujų bendrų veiksmų pajėgumų, tai reiškia geresnį reglamentavimą, kokybiškesnius teisės aktus, veiksmingesnius, e, netogus agresyvius, skaidresnius e, įvertintus gerai teisėkros institucijų, nes mes galvome, kad tik tai tokiu požiūriu vadovaudamėsi galime įgyti pasitikėjimą priešio akise ir sukurti tikrą e, europietišką vertę teisės akams. Dar norėčiau pasinauti progą ir e, pasakyti, ko aš e, tikiuosi, mes turime e, tikė, e, laukti šio proceso. E, parlamentas nori dalyvauti dėrybose, nori prisidėti prie geresnio rezultato. Būtent tiek. Ačiū. Thank you, Mrs. Hibner. Uh, uh, before... Uh, Ačiū, ponė Hubner. Prieš suteikdama žodį ponui Karim, norėčiau pasakyti, kad salėje dalyvauja Italijos senato tarnautojų valstybės tarnybos atstovų delegacija. Taigi sveikinuosi su delegacija. Galėčiau pasakyti tik sveiki atvykę. O antroji pastaba tokia. Mes kvietėme komisijos narį poną Timermaną, taip pat poną Ferhofštatą į šį posėdį, dėje jie negalėjo atvykti. Todėl mūsų klausimas vyksta be jų dalyvavimo. Na, regis, panas Kalim norėtų pasisakyti. A, ačiū pirmininkė. Dėkoju už įžangą. Dėkoju kolegijai Danutai Hübner kad ji kaip Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė atvyko ir pateikė savo turimą informaciją. Aš norėčiau pasakyti, ji kalbėjo apie tai, ką norėčiau ir aš paminėti, nes e, mes planavome surenkti šį klausimą e, turėdami galvoje, kad dalyvaus atsakingas komisijos narys, ponas Timermanas ir kad dalyvaus e, ponas Verhofštatas bet e, jis užima atitinkamą postą ir atvirai pasakius, diskusijos, kurios šiandien vyks nedalyvaujant šiems dviems asmenims, tai net, net ne diskusijos, mes paprasčiausiai kalbėsimės tarpusavyje. O kai dėl skaidrumo, procesų skaidrumo, tai bijau, kad mano nuomonė ir turbūt kitų kolegų nuomonė mums reikėtų išsiaiškinti kai kuriuos klausimus ir tik po to galėtume pereiti prie esminių diskusijų. Kai dėl šio klausimo, kuris vyksta dabar, tai tai, kad tie du atitinkamas pareigas užimantys asmenys nedalyvauja, dėl vieno asmens pozicijos e, užimamų pareigų viskas aišku, dėl kito yra tam tikrų abejonių, bet mes iš tikrųjų tarsi e, pateiksime tokį figos lapą, nes e, bet reikalingas tikras demokratinis rūbas. Ir tikrai procesas yra visiškai ne, nepatenkinamas, o šiandien jau ir nebepriimtinas. Būtent todėl, pirmininkė, uh, Aš atvykau tikėdamasis pamatyti šiuos du minėtus asmenys, kad jie galėtų atsakyti į mūsų klausimas, kad jie galėtų išsakyti savo poziciją. O dabar situacija tokia, kad nelieka jokio kito pasirinkimo, kaip tik išeiti iš šio posėdžio Ir jeigu šie du asmenys neketina atvykti ir suteikti ir atitinkamai suteikti atitinkamai pagarbiai elgti su parlamentu, tai e, negali vykti šis klausimas ir komitetas negali jiems pateikti figos lapo prisidengti nuogumui. Pone Niblero. Pirmininkė kolegos. Aš klausiausi pono Karem ir norėčiau jam pritarti. Iš tikrųjų, situacija yra nepriimtina. Mums kelia nerima geresnis reglamentavimas ir mes rengiame pranešimus, teikiame pasiūlymus dėl pakeitimų, vyksta diskusijos. Ir kaip ne vienas kolega jau teigė, dėl pranešimo nebuvo balsuojama plenarinėje sesijoje, nes buvo pasakyta, kad turi vykti diskusijos dėl interinstitucinio susitarimo, tarp institucinio susitarimo ir todėl balsavimą reikia atidėti. Su dideliu nustebimu supratau, kad diskusiją su ponu e, Timermansu ir ponu Tarhofštatu neįvyks. Mes šiandien negalime aptarti šių klausimų su jais. Ir dar kartą norėčiau tai pabrėžti. Ponas Ferhofštatas derėsi parlamento vardu ir jis turėtų atvykti ir išklausyti jūri komiteto pasiūlymų. Visiškai pritariu kolegos ką tik išsakytai nuomonėjai. Šiandien mes tikėjomės diskusijų, tačiau jos turėtų būti atidėtos į kitos dienos, kai šie du svarbiausia asmenys atvyks į posėdį. Pone Regner. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Taip, mes kalbame apie geresnį reglamentavimą. Ir tai yra pavyzdys, kaip neįmanoma geriau reglamentuoti. Iš tikrųjų, tai yra blogesnis reglamentavimas. Mažų mažiausiai šis parlamentas ir atsakingas komitetas kartu su AFKO komitetu turi, būti, turi sulaukti atitinkamo pripažinimo. Mes turėtume aptarti pranešimą, kuris yra jau parengtas. Mūsų laukia ir kiti iššūkiai. Pranešimas parengtas yra kitas pranešimas, kuris vadinasi kitaip. Ir dėl jo vyko dėrybos IMKO komitete tema yra panaši kaip ir Kaufmano pranešime ir panašu, kad šis, dėl šio pranešimo bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Ir, bet regis iš tikrųjų yra didelių problemų susijusių su geresniu reglamentavimu. Ir mes suprantame, kad reikia atlikti daug darbo, bet negalime tęsti nes turi vykti kitos dėrybos, tai yra nepriimtina. Esu įsitikinusi, kad jau net ir negalime toliau kviesti tų dviejų asmenų, turint galvoje tokią situaciją. Pone Hautala, ačiū. Aš visiškai pritariu kolegoms. Ir manau, kad tai, kad ponas Verhofštatas ir pirmininko pavaduotojas Timermansas atsisakė atvykti, tai yra arogancijos pavyzdys ir tai prieštarauja geros teisėkūros principams ir tinkamam bendradarbiavimui tarp institucijų. Todėl mes turime aiškiai pasakyti šiems dviems asmenims, kad negalime jiems leisti toliau taip elgtis, Ir turime labai aiškiai pasisakyti, bet šiandien mes turime kviestinių svečių ir manau, kad galėsime pasikeisti nuomonėmis tarp savęs, kas mūsų nuomonė yra geras reglamentavimas ir gera teisėkūra. Pana Buset, tik norėčiau pritarti kolegų užduotam klausimui. Tikrai manau, kad ponas Verhofštatas E, visuomet kalba apie skaidrumą ir jis derėsi parlamento vardu dėl tarp institucinio susitarimo ir manau, kad ko gero tik vienas procentas parlamento narių žino, dėl ko jis derėsi, jis net neturi įgaliojimų, nes niekada su mumis nesikalbėjo, taigi mes nežinome, dėl ko jis derėsi mūsų visų vardu ir tikrai situacija yra gydinga. Tai yra visiškai nedemokratiška. Taip pritariu tam, kas buvo pasakyta, tačiau mes nesame vieninteliai vien tik tai Europos parlamento nariai. Turime kviestinį svečią Williams Robinson. Jis yra Londono teisės studijų instituto mokslinis bendradarbis. Taigi klausimas vis tiek galėtų vykti taip, kaip buvo pasiūlyta, arba mes galėtume išklausyti kviestinio svečio, kuris šiandien atvyko iš Londono ir tuo met galėtume balsuoti dėl to, kad klausimas būtų atidėtas. E, Pone Karim, prašau. Ačiū pirmininkė e, kolegė Heidi Hautala iškėlė šį klausimą ir aš turiu pasiūlymą. Norėčiau paprašyti, kad būtų balsuojama prieš išklausant mūsų kviestinio svečių, kuris turėtų kalbėti pen, nuo 15, 15.10 minučių, tai yra pono Robinsono, nes po pristatymo Tai vis tiek galėtų būti užduoti klausimai, tačiau mūsų klausimas būtų atidėtas. Ir suprantama, mes e, suprantame, kad ponas, ponui Robinsonui nebuvo taip paprasta šiandien atvykti ir vien problema yra tai, kad E, nedalyvauja du kviestiniai, kiti du kviesti svečiai, taigi manau, kad mes e, pakankamai gerbtume kviestinį svečią, todėl prašyčiau pirmininko balsuoti dabar. I would uh, just like... Norėčiau aiškiai pasakyti, kad ponas Ferhofštadas e, turėjo problemų, jis dėl savo darbo atvarkės ir Jis pirmininkų sueigoje, e, kurioje dalyvavo komitetų pirmininkai, apie tai pranešė. Taigi norėčiau pasakyti, kad jis nepaprasčiausiai atsisakė, bet negalėjo dėl to, kai buvo sutvarkyta jo darbo tvarkė. Taigi aš pritariu tam, kad balsuotume dėl to, ar reikia atidėti klausimą iki kitos dienos, kai du minėti asmenys galės dalyvauti. Regis taip supratau jūsų pasiūlymą, ar ne? Taigi siūlote pirmiausia išklausyti pono Robinsono, o po to balsuoti, ar ne? Ne, pirmiausia balsuokime po to išklausykime pono Robinsono ir baigsime darbą. Taigi, kas už tokį pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Akivaizdu. Na, o dabar, kai jau balsavome. Norėčiau suteikti žodį ponui William Robinson. Prašau. Labai ačiū, džiaugiuosi galimybę kalbėti šią temą ir galiu pritarti ponios Hubner žodžiams, kad tai yra labai svarbu Europos Sąjungai ir labai rimta. Aš jau kuris laikas sakau, kad institucijos, kurios dalyvauja teisėkuros procese, turėtų peržiūrėti visą savo požiūrį į reguliavimo procesą. Ir aš laukiau to tarp, tarp institucinio sustarimo su dideliu susidomėjimu. Aš maniau, kad šį kartą bus viskas kitaip. Tačiau iš tiesų tekstas, kurį pasiūlė komisija, nėra, nesiskiria taip jau smarkiai nuo to, ką turėjome 2003 metais tas geresnis teisėkros susikūrimas, e, kuomet laikai buvo visiškai kitokie. Aš teikčiau, kad komisijos pasiūlymas yra praleista galimybė ir reikia drąsesnio požiūrio. Aš sakyčiau, kad čia turėtų būti trys elementai. Pirmiausia, svarbu, kad teisėkros institucija ES teisės aktus laikytų savais. Antra, institucijos dalyvaujančios teisėkuros procese turi sukurti sistemą ES reglamentavimui, tai kuris būt, atitiktų tikslą, būtų išsamus ir prie, prieinamas. Ir be to, kad ta sistema veiktų, turėtų būti tam tikra bendra priežiūra ir dabar aš iš eilės juos pakomentuosiu šios tris aspektus. Europos Sąjunga yra demokratinė sistema, paskelbanti taisyklėmis, įstatymais, tai yra rašyta įstatymuose, tai sutartis e, reikalauja jos skaidrumo ir akivaizdu, kad tokioje sistemoje teisėkuros institucija, parlamentas ir taryba turi nustatyti visas pamatinės taisyklės ES reglamentavimui, sutarus, aišku, svarusios su komisija, žinoma. Žvelgiant į komisijos siūlomą tekstą, matai seno technokratinio požiūrio likučius iš senų laikų, kai viskas buvo labai techniška ir komisija labai smarkiai laikė procedūrą savo rankose. Dabar mes periname prie demokratiškesnės parlamentinės sistemos. Pastebiu, pavyzdžiui, dėl poveikio vertinimo komisija sako, palikite viską mums, mes jau turime savo požiūrį poveikio vertinimus ir taryba ir parlamentas turi pasiremti mūsų modeliu. Nemanau, kad taip turėtų būti. Dėl supaprastimo komisija sako, mes komisija turime supaprastimo programą, parlamentas ir taryba turėtų tai laikyti pagrindų savo darbui. Aš nesutinku, aš manau, kad teisėkuros institucijos turi pasakyti, kokios supaprastimo programos jos nori. Taigi teisėkuros institucijos turėtų imtis vadovaujančio vaidmens. Žinoma, jos turi dirbti su komisija ir kartu sukurti pamatinės taisyklės. Aš pabrėžiau, kad tie pagrindai turi būti apimti techninius aspektus. Žinoma, bus ir politinis procesas, jis visada bus sudėtingas, tačiau yra labai daug techninių dalykų, kur bendras sutarimas ir pamatinės taisyklės e, viską, e, viską paverstų daug smulk, e, sklandžiau vykstančių procesų įvairūs dalykai, taisyklės Šios taisyklės turėtų būti taikytinos taip pat ir komisijos teisės aktams. Dabartinė ES programavimo sistema yra toks skiautinys. Jis yra senas, apiplyšęs, ten yra ir skilių. Taisyklės nustatomos įvairiausiose tekstuose, kai kurios taisyklės sutartyse, numatytos, kitos reglamentuose, pavyzdžiui, yra reglamentas dėl laiko apribojimo apskaičiavimo, dar 71 metų taisyklės, tai yra procedūros taisyklės visų trijų institucijų, kai kurios to, iš tų taisyklių yra svarbios reguliavimo procesui. Yra tarp institucinių sustarimų, yra keturi tokie sustarimai, yra taip pat trys bendros deklaracijos, po to yra bent pagrindų sustarimas, yra įvairiausių gairių ir vadovų Kai kurie viešai teikiami, kai kurie ne. Ir matome, kad komisija yra dabar patvirtinusi komisijos gairės dar geresnio reglamentavimo. Manau, kad būtų geriau, jeigu tai būtų bendros gairės. Yra įvairiausių programų su tokiais pavadinimais kaip e, geriausias, geresnis e, ir taip toliau, bet kad tie tai geresni, geresnis reglamentavimas tapo išmaniuoju reglamentavimu, dabar vėl prie geresnio reglamentavimo grįžtama. Ką reiškia visos šitos programos? Niekas to nežino. Ir be to, aišku, aišku, yra ir e, visai be komisijos komunikatų. Pažvelkime į komisijos geresnio reguliavimo tinklavietę. Problema su tais komunikatais yra tai, kad nežinia, ar jie vienas kitą pakeičia, ar jie egzistuoja visi kartu, patvirtinami vis nauji, kas atsitinka su naujais, ar jie tiesiog nunyksta. Ir be komisijos komunikatų dar yra ir darbuotojų darbo dokumentai. Visas pranašumas e, jų yra tas, kad jų nereikia versti, bet tuomet jie nėra prieinami visomis ES kalbomis. Aš sakyčiau, kad dauguma tų taisyklių yra pasenusios. Kaip sakė ponia Himner, sustarimas dėl geresnės teisėkuros buvo patvirtintas 2003 metais, kai Europa buvo visiškai kitokia, tačiau kodifikavimo taisyklės patvirtintos 1994 metais, peržiūros taisyklės priimtos antrais metais. Ar tų taisyklių mes norime dabar, 15 metais? Taip pat taisyklės dėl teisės aktų rengimo, jos apibūdintos 98 metų tarp institucinėme susitarime. Ar tokios taisyklės gali atspindėti dabartinius poreikius? Maničiau, kad ne. Pažvelkime į komisijos pasiūlymą, naują pasiūlymą dėl geresnio e, reglamentavimo. Ten matome daug pasiūlymų, kurie susijęs su teisės aktų rengimo principais. Taigi čia dar vienas dalykas, kurį reikia, į kurį reikia atsižvelgti. Yra daug pavyzdžių komisijos pasiūlyme, kurie susijęs su e, teisės aktų rengimu, stebėsena, vertinimu, neproporcingų išlaidų stebėsena, dėl gyvenimo praktikos ir daug kas e, susijęs su senomis teisės aktų rengimo taisyklėmis. Taigi aš sakyčiau, kad dabartinė sistema pasenusi, neišbaigta taip pat. Ar tos taisyklės tinka joms keliamam tikslui pasiekti? Na ir dabar dar e, sakyčiau, kad reikia naujo požiūrio. Reikia, kad visos taisyklės būtų vienoje vietoje. Teisėkuros institucijos e, sutarusios su komisija turi pa, parengti visas pagrindinės taisyklės tarp institucinėme sustarime. Jie turėjo apimti tik tai bazinius dalykus. Ir po to gali būti papildomi tekstai, kurie detaliau jas aiškintų, o po to gairės ir vadovai turėtų pasiremti tas esamas struktūras. Tokios sistemos nauda būtų aiški, skaidrumas vis, visų pirma, bet Be to, visi dirbantis teisėkuros procese sugebėtų iki galo suprasti savo vaidmenį ir tas taisyklės, kurios yra taikomas. Europos Sąjungos sistema labai smarkiai pagrįsta taisyklėmis, nes ir tiek labai daug žmonių dalyvauja teisėkuros procese visose trijose institucijose. Jų patirtis, kultūros skiriasi. Jie dalyvauja procese tame skirtingų metų, skirtingose institucijose ir mažai iš jų yra teisės aktų rengimo specialistai. Jų specializacijos yra kitokios. Yra labai nedaug konkretaus mokymo teisėkuros e, reikalose. Aš tą žinau, nes aš tuo mokymu užsijimu taip pat. Tačiau teisės aktų specialistai žino tik tai savo specializuotą sritį. Pavyzdžiui, jie yra reguliavimo poveikio vertinimo specialistai, jie nežino, kokia yra teisės akto rengimo taisyklė. Ir priešingai. O be to viską reikia versti į kitas kalbas ir vertėjams sunku suvokti visas taikytinas taisyklės. Taigi, be to, naudos, kuris, kurią tai atneštų institucijams ir teisėkuros procesui, dar skaidrumas, taip pat kitas aspektas būtų, aišku, Be to, piliečiai verslas lengviau galėtų suvokti visas taisyklės taikomas e, Europos Sąjungos reglamentavimui. Komisija pati pasakė birželio mėnesį, kad džiori dalis teisėkuros aktų programa nėra pakankamai skaidri dėl tų priemonių tikslų ir todėl visą tai reikėtų atvienyti. Ombudsmenė taip pat yra šiemet pasakius šiek tiek tokiame kontekste, kad Europos piliečiai, verslas ir organizacijos turėtų sugebėti stebėti vis, bet kurį teisėkuros proceso etapą ir suprasti, kaip pasiekamas tam tikras kitas sustarimas. Parlamentas, komisija ir taryba turi pareigas ir interesą, e, tiesiog aktus renkti kaip galima skaidriau, kad išlaikytų visuomenės pasitikėjimą. Taigi aš e, sakyčiau, kad aiški e, trims institucijoms taikytinų taisyklių visuma taikoma e, skaidriai geriausiai padėtų išlaikyti visuomenės pasitikėjimą. Tačiau nepakanka vien tik tai patvirtinti tas pamatinės taisyklės, kokios jos bebūtų geros. E, mokslininkai sako, kad jau yra daug ES taisyklių dėl to reglamentavimo proceso, tačiau kokybės problemos vis dar išlieka. Ir daroma išvada yra ta, kad tos taisyklės nėra visada taikomas nuosekliai. Todėl aš siūlyčiau, kad būtų, turi būti tam tikra bendra organizacija, kurioje dirbtų kitų institucijų, visų institucijų atstovai Ta organizacija turėtų prižiūrėti taisyklės, ji atneštų tam tikrą struktūrą esamams, esamiems mechanizmams e, ir tose sritise, pavyzdžiui, aktų rengimo, skelbimo ir panašiai taisyklėse jau egzistuoja tam tikros struktūros. Aš E, siūlau racionalizuoti tas procedūras e, pagal kažkokį bendrą formatą. Tai būtų daug geresnis e, požiūris turėti kažkokią nuolatinę organizaciją, negu suburti tokias laikinus, laikinas darbo grupės ar ekspertų grupės, ką komisija daro šiuo metu. Čia dar norėčiau paminėti Viljamą e, Heitą Robinsoną, daug geriau žinomą Robinsoną čia. Jo ši karikatūra man primena ES teisėkuros procesą. Jūs matote, yra daugybė darbuotojų, kurie atlieka skirtingas funkcijas, tačiau jie visi nori užpildyti tą spragą tarp dviejų kolonų. O toliau matome, kad ten kažkokį dar naują komponentą, kuris atvežamas iš toliau, tai būtų komisija tarsi, kuri rengiasi teikti kažkokį pasiūlymą. Taigi matome, kad čia iliustruojama, kad veiksmingas koordinavimas tarp darbuotojų šiame procese yra būtinas, kad visos struktūros būtų pagristos tvirtų pamatų. Aišku, trims institucijoms būtų lengva sustarti dėl pagrindinių taisyklių e, susijusių su ES reglamentavimu techninių aspektų. Turbūt nebūtų lengva. Tačiau pastangos vertos e, to tikslo. Nes ES procedūros visą laiką bus sudėtingos, e, politinis procesas bus sunkus, tačiau techninės pamatinės taisyklės būtų visiems suprantamos e, ir aiškios. Taigi aš siūlau, kad vietoj to, kad būtų proga praleista, reikia panaudoti šią auksinę galimybę pasiekti e, visapusišką susitarimą dėl įvairių e, geresnio reglamentavimo aspektų. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū Jums, ponė Robinsonai. Prieš Baigda, baigiant mums klausimą, noriu pastirauti, ar kas nors iš narių norėtų jūsų kai ko paklausti, turbūt tai priimtina. Pone Nibler, labai ačiū pirmininkė. Neturiu klausimą, bet norėjau padėkoti Jums už tokį įdomų pasisakymą. Turiu pasakyti, kad tikrai dar apmaudžiau, kad nei pono Ferhofštato, nei pono Timermanso nėra šiandieną Būtų buvę įdomu išgirsti komisijos reakciją jūsų pasisakymą. Labai ačiū už jūsų kritišką požiūrį į aplinkybės. Tikiuosi, kad mums pavyks e, pasinaudoti jūsų mintimis. Manas Karim, ačiū, gerbiamas Robinsonai, jums už um, tokį išmanimą pademonstruoti. Tai labai atsiprašau, kad teko mums taip greitai baigti diskusijas. Bet aš tikiuosi, kad mes galėsime jį patrukdyti dar kada nors vėliau ir paprašyti, e, kad suteiktume galimybę ponui Ferhofštatui ir Timermansui e, tai, ką išgirdome šiandieną. Bet dar kartą atsiprašau visų esančių salėje. E, dėl to, kad e, galbūt kilo jums problemų dėl to pasiūlymo, kurio iniciatorius aš buvau. Aš norėčiau prisijungti prie pono Karimo ir atsiprašyti jūsų dėl šio klausimo šiandieną specifiškumo. Ačiū, ponė Robinsonai, kad atvykote pas mus. E, maloniai sutikus ponė Hübner, klausimą baigėme.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 Just... Gerbiami kolegos, noriu pasakyti, kad posėdį tęsime ir tą darysime labai greitai.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 Yes. So, uh, dear colleagues, we... Kolegos. Galime tęsti, kolegos. 16 punktas, keitimasis nuomonėmis dėl delegacijos į vidaus e, rinkos derinimo tarnybą Alikantėje. Suteiksiu žodį ponui e, Zviefkai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidalyti savo įspūdžiais. Mūsų komiteto delegacija buvo nuvykusi į Alikantę, į vidaus rinkos derinimo tarnybą. Pone Haniai Bol, pone Komodinį vyko į šią kelionę, ji buvo labai įdomi. programa buvo parengta labai įdomi. Ir mes galėjome kalbėti e, konkrečiai apie šią tarnybą, jos veiklą. Pasižiūrėjome į tai, kaip įveikia. veikia ir taip pat sekretoriatas pirmininkas. Mums pristatė darbus. Būtų gerai, jeigu mes galėtume pakalbėti apie ateinančių metų strategiją su direktoriumi, tai būtų labai naudinga visiems mūsų komiteto nariams, kad galėtume spręsti klausimus. Mes taip pat kalbėjome apie e, finansinius klausimus mūsų apsilankimo metu. tarnybai nekyla problemų dėl finansų. Tai yra vienintelė agentūra. kuri gauna e, pajamų dėl registravimo, dėl e, ženklų registravimo. Ir Taip pat kalbam buvo apie tai, kad kaip skirti ar neskirstyti pajamas agentūros. Mes galėtume parengti bendrą išlaidų planą. O ši tarnyba galėtų koordinuoti ir prižiūrėti, kaip įgyvenamas tas planas. Kas buvo ypatingai įdomu, tai kad Alikantė šiaip jau labai maloni vieta, malonus miestas. Labai e, vieta jo patogi, o pats e, biuras yra langai jo išeina į viduržėmio jūrą. Jeigu pavargsti, gali pasikrožėti jūrą. Svarbus dalykas yra tas, kad naujasis pastatas, kuris e, ką tik pradėtas naudoti, leidžia e, išspręsti e, logistinės problemas E, žmogiškų išteklių problemas ir jis turi serverį labai šiuolaikišką, dėl to lengva valdyti visus duomenys e, ryšiai su valstybėmis narėmis ir su trečiosiomis šalimis labai naudingi, užtikrinant, kad viskas veiktų sklandžiai mes galėjome pamatyti, kaip viskas vyko. Pavyzdžiui, vienas iš darbuotojų e, įvykdė simulaciją prekės ženklo registravimo. Mes matėme, kaip pora įregistruota buvo prekės ženklų ir labai tiksliai mums detaliai buvo parodyta, kaip vyksta visa procedūra registravimo. Reikia labai daug ekspertinių žinių šiame darbe. O svarbiausias dalykas yra tas, kad kolegos, kurie darbuotojai, kurie naudoja šią priemonę ir atlieka šias užduotis, gali per atstumą iš visų, pavyzdžiui, įvairių kabinetų stebėti e, realiųjų laikų, kas vyksta. Tai yra labai naudinga. Mes taip pat kalbėjome apie bendrą situaciją. Ir jau nuo pat pradžių pirmąjį e, pir, e, pirmąjį vakarą labai intensyviai keitėmis nuomonėmis su tarnybos vadovybė. Ir paskui mums Labai buvo e, gera dirbti po to pasikeitimo nuomonės. Mano nuomonė, jeigu taip mes darytume sistemiškai, keistumės e, informaciją, patirtimis su šia tarnyba. Ir e, vėl vyktume ten arba pakviestume tarnybos atstovus pas save, viskas būtų kur kas, vyktų kur kas sklandžiau. Manau, kad naudingai galima keistis informaciją ir e, būtų visai neblogai pasiginti darbą šios tarnybos. Dėkuoju. Ar ponė Hannibal nori dar ką nors pasakyti? Labai trumpai. Ponas Sifka pristatė labai išsamei mūsų veikla tikrai puikiai buvo kelionė, mums visiems ji labai patiko, vieta nuostabi. Aš visuomet norėjau dirbti biure, kuris, e, kurio langai išeitų į Temzę, o, o tas biuras tikrai yra nuostabioje vietoje. Labai buvo įdomu pažiūrėti, kaip veikia e, ši tarnyba, nes ji labai yra užsėmusi, atlieka daug darbų. Mes e, lankėmės įvairiose skyriuose, bet iki nuvažiavimo ten nesuprasdavome, kiek daug uh, užduočių atlieka štarnyba ir kaip greitai. Man atrodo, kad uh, darbas tikrai yra toks gluminantis mums kiekvienoje, kiekviename kabinete yra monitorius, kur ten, e, kuriame parašyta, kokie darbai nuveikti, ką dar reikia padaryti. Taigi nėra kur pasislėpti ir gal mane net ir nugazdino tas e, viešumas. Ponas Kampinas e, pasakė, kad norėtų atvykti pas mus ir pristatys savo darbus ir būtų labai naudinga rasti laiko, nes tai yra vienas iš svarbių darbų, kuriuos mes atliekam ir siūlau, kad mes pasikviesime jį kažkada. Taip pat atrodo, kad pasirodys naujų dalykų, bus pokyčių valdysenoje ir e, intelektinės nusavybės e, pareigūnas atsiras, taigi mes turėtume surenkti kažkada susitikimą. Aš sutinku su tuo, prieš metus lankiausi tarnyboje, kai jį minėjo 20 metų veiklos sukaktį. Manau, kad vidaus rinkos derimo tarnyba turėtų būti pristatoma visuomeniai kaip nepaprastai sėkmingas ES projektas, Europos bendarbiavimo projektas. Yra dar viena priežastis, kodėl turėtume pasikviesti poną Kampinos į komitetą. Uh, yra ta, kad baigėme tvirtinti prekybos ženklų priemonių rinkinį ir būtų įdomu pasiklausyti, ką jisai galvoja apie gyvendinimą naujojo reglamento. Manau, kad gera mintis yra pakviesti jį į mūsų komiteto posėdį. Dėkuoju Jums už pristatymą šios informacijos. Kitas 17 punktas - delegacija į EBPO Paryžiuje. Pone Regner buvo viena iš e, dalyvių, taip pat ponas Duran. Prašom, ponė Regner. Dankeschön. Natürlich war der. Ačiū. Mūsų vizitas į ABPO e buvo labai vaisingas ir jis įvyko įdomiu momentu tuo met, kai buvo aptariamos labai plačios temos, tokios kaip įmonių teisė, įmonių valdysena ir moterų dalyvavimas įmonių valdybose. Todėl buvo kalb, kalbų ir apie IPR gyvendinimą intelektinės nusavybės teisų įgyvendinimą. Ir vaisingiausios diskusijos vyko su Angel Gurija. Vieną vakarą mes matėme jį spaudoje, kai buvo rašoma apie šalių dvidešimtuką apie tai, kad šalys turi keistis informaciją. Tai jis mums buvo jau pristatęs šią temą anksčiau. Ir turint galvoje mūsų Europos parlamente atliekamą darbą, būtent akcininkų teises, dokumentus dėl akcininkų teisių ir dokumentus dėl įmonių teisės ir įmonių valdysenos, tai e, šios diskusijos buvo labai svarbios ir naudingos ir būdamu padiskutuoti ne tik su ponu Gorija, bet ir su kitais asmenimis. Ir e, aš prisimenu tokį teiginį, kuris man buvo svarbus, kad autorių, autorinės e, nuosavybės teisės labai pasikeitė. E, Ir dar, kad buvo kalbama apie tai, kad įmonėse, kai kuriuose įmonėse yra labai daug akcijų ir tos akcijos yra labai plačiai išplatinamos, nes yra labai daug pensijų fondų, kurie nori paskirstyti riziką ir šiek tiek nusipirkti šiandien, šiek tiek ten iš skirtingų įmonių ir visa tai daro poveikį taisyklėms, kurios primetamos toms įmonėms, turint galvoje jų atsakomybę. Ir ši situacija turi labai didelį poveikį. Pavyzdžiui, reikėtų kalbėti apie nefinansinę atskaitomybę. Taigi, EBPO yra parengusi pasiūlymus, kurie yra labai naudingi ir mūsų darbui. Nes mes labai daug diskutuojame apie tai, kad ta sistema turėtų būti privaloma. Mes taip pat kalbėjome su vienu iš vedančiųjų tyriejų dėl moterų valdybose ir EBPO e e daug dirba šiuo klausimu. E, ir tikrai būtų puiku pakviesti ABPO atstovus į mūsų komiteto posėdį, e, kai Luksemburgė, pirmininkaujant Luksemburgui, vyks taryba ir kai taryba, taryba norės prastumti savo mintis. Tai mes taip pat galėtume ir pateikti klausimą žodžiu per plenarinę sesiją. Daug ką galime padaryti tuo klausimu. Ir Europos parlamentas galėtų nuolat daryti spaudimą tuo klausimu ir taip pat gauti daugiau informacijos iš EBPO, kaip šie klausimai siūlomi spręsti. E, Pascal Duron šiek tiek pakalbės apie kitas diskusijas su EBPO atstovais. Nes mano nuomonė, tos diskusijos yra labai svarbios, turint galvoje ekonominę ar politinę situaciją. Taip pat sužinojome, kad jie apie G20. Pone Diurom. Ačiū, pirmininkė. Ką galėčiau dar pasakyti papildomai prie ponios Renė. Viską labai puikiai pristatė. Tikrai mes labai stringai kalbėjomės iš ryto. Uh, E, kalbėjome apie įmonių valdymą, palyginome Europą, JAV, tai labai įdomu, nes galėjome pasižiūrėti tai, kas vyksta JAV. E, žinome, kad tendencijos Europą pasiekia tik tai po kelių metų to, kas ten vyksta ir taip pat e, labai daug atsirado, pavyzdžiui, tarpininkų tarp akcininkų ir tiesiog sprogimas įvyko šioje srityje. Ir ateinančiais per ateinančius metus tikriausiai mes panadysime tai, bet tarpininkai turi gauti atlygį. E, aš, e, kai buvęs advokatas, žinau, kad kalbam apie mūsų didelius honorarus, bet iš tikrųjų tarpininkai tai pat tikisi netokios mažos e, maržos ir su tuo yra susijęs ir įmonių valdymas e, JAV, įskaitant mažas ir vidutinės įmonės. 80 e, procentų e, investicijų yra iš privačių fondų pas mus yra atvirkšnė tendencija. Labai buvo įdomu pasižiūrėti į e, valdymo e, įvairius modelius ir generalinis e, sekretorius mums pasakė vieną dalyką. Su juo susitikimas truko kur kas ilgiau negu buvo numatyta ir įdomu yra tai, kad jam iš tikrųjų reikia paramos, pirmiausia, Europos parlamento paramos ne tik dėl G20 sustikimo ir šiaip, taigi parlamentas e, gali suvaidinti vaidmenį, reikia pasinaudoti tuo dėl aksinių teisų, dėl fiskalinios mokesčių skaidrumo, uh, dėl e, mokesnių sustarimų. Mes apie tai su juo kalbėjome ir jo vizija yra kur kas platesnė negu kad mūsų 28 valstybių narių. Taip pat ponas Kavada buvo delegacijoje ir mes bus, buvome trys ten. Taip, tiek. Um, Jeigu neklystu, keturi buvote, dar Konstans Legry dalyvavo. Labai atsiprašau, Konstantlio Grip e, vėliau prisijungė, bet man susidarė toks įspūdis, kad buvome trys. Na, daugiau niekas neprašo žodžio, taigi galime baigti šio klausimo svarsimą ir mūsų darbuotojai liko tik vienas klausimas, tai yra deleguotojų aktorių gyvenimo priemonių tikrinimas pranešėjas Grizogonas, jo nėra dabar. Bet iš pranešimo aišku, kad nėra jokių problemų dėl šių dviejų aktų. Ir kad reikėtų paminėti reglamentą, kurio numeris 1126-2008 metų, kuriuo yra keičiamas kitas reglamentas, kurio numeris 1606-2002 metais. Ir dar kalbam apie komisijos reglamentą, kurio numeris 1126 ir kuriuo yra patvirtinami tam tikri apskaitos standartai dėl reglamento, kurio numeris 1606, jis patvirtinas 2002 metais, dėl tarptautinių apskaitos standarto, kurio numeris 27. Ir jeigu galėtumėte tai pasižymėti, tuomet mes galėtume laikyti ir šį klausimą apsvarstytų. O jeigu turėtumėte kokiu nors klausimu, tuomet mes turėtume tuos klausimus užduoti per kitą posėdį. Jeigu nėra klausimų, tuomet jau aptarėme visus darbo tvarkės klausimus. Ačiū Jums už dalyvavimą ir paskutinis pranešimas. Mūsų kitas posėdis vyks ketvirtadienį, lapkričio 12 dieną ir jis vyks Briuselėje. Ačiū.